Airijos kaimas neturėtų kentėti dėl to, kad e, e, iš jų dabar bus lupami e, didžiuliai pinigai už tą paslaugą, kuri anksčiau buvo tiekiama nemokamai. Ačiū, ponia Prendergast. Kitas klausimas yra pono Bradbarno pranešimas apie regionius oro uostus. Ir pirmiausia žodis pranešėjai, keturios minutės. Uh, much, uh, Uh, uh, Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas pristatyti savos įsteigos pranešimą dėl regionių oro uosto ateities ES. Um, pripažįstama, kad uh, reikia suprasti regionių paslaugų svarbą mūsų piliečiams ir ekonomikai. Taip pat yra atspindima ta komisijos ir kitų tendencija um, nevertinti jūsų kūrimų galimybių, atveriamų galimybių. Iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie piliečių gerovę ir e, socialinį gyvybingumą mūsų regiono. Europos oro uostai sukūrė didžiulį tinklą, bent 150 tūkstančių miestų sujungdami. Taigi bendros rinkos landus veikimas yra e, paremtas šios infrastruktūros gerų veikimu. Tai taip pat yra labai svarbu ekonomikos augimui, kad būtų partn tradicinės partnerystės ir kitos partnerystės plečiamos, kad būtų sujungti taip pat ir e, dažnai atokus neprieinami regionai bei salos, kad būtų užtikrintas jų ekonominis gyvybingumas. Aviacija yra iš tikrųjų tok, nelabai pelningas e, sektorius. Um, ir ypač finansinės ir valstybės skolos krizė parodė, kad e, labai trūksta finansavimo finansavimo regioniniams oro uostams. Ta reikia kompensuoti mažinant įvairias kliūtis ir stiprinant jų vaidmenį transporto sektoriuje. Aš labai tikiu, kad regioniniai oro uostai turi būti vertinami kaip neatskiriama transeuropinių e, transporto tinklų dalis. Uh, reikėtų nepalikti jų periferijoje. Reikia įtraukti juos į trans, europinius transporto tinklus ir paskatinti šį sektorių kurti mazgus, kurti tinklus ir užtikrinti naudą mūsų piliečiams, taip pat užtikrinant galimybės įsigyti įvairią rūšę transporto um, bilietus. Pranešime raginama komisija taip pat ir Cezar sparčiau įgyveninti ir bendro, bendro Europos dangaus programas. Tos programos e, duos naudos, nes leis ir aplinkosauginių ir ekonominių e, požiūrių sutaupyti lėšų. Ir regioniai oro uostai gali taip pat sumažinti ir problemas dėl to, kad daugelis pagrindinių oro uostų yra perpildyti. Jeigu bus tinkamai įgyvendintos tos paslaugos, kurias teikiamos tarp regionų, jos sumažins pūstis ir padidins ir transporto efektyvumą. Lygiai taip pat įvertinant dabar oro uostų paketą, aš raginčiau komisiją ypatingą dėmesį skirti regionams, kurie gali būti išstumti iš rinkos dėl to, kad tarp pagrindinių oro uostų ir avialinių e, yra stiprėjanti konsolidacija ir taip pat atitinkama yra kainodara. Reikia įvertinti kai kurių avialinijų um, vykdomą praktiką dėl, skaidrų, dėl kainų skaidrumo ir dėl um, vieno bagažo vieneto mokesčio politikos. Ir aš manau, kad labai svarbu žiūrėti į e, bilietų politiką, kad pavyzdžiui, mokėjimai su debitinėmis ar kreditinėmis kortelėmis būtų neapmokestinami, ar jeigu tas yra mokestis, kad jis būtų iš karto įtrauktas į bilieto kainą. Labai svarbu, kad žmonės iš karto žinotų, už ką jie moka, kad e, nebūtų taip, kad e, proceso metu ta kaina po truputėlį auktų, auktų ir galų gale piliečiai tektų sumokėti daug didesnę kainą, nei iš pradžių jis matė. Be to, dėl, pavyzdžiui, bagažom apribojimų dėl matmenų ir svorio, e, tai irgi trukdo piliečiams lengvai keliauti. Reikia atitinkamai, kad vieno bagažo vieneto taisyklė neapimtų, pavyzdžiui, oro uostuose įsigytų pirkinių, nes tikrai e, tai pakenkia ir piliečiams, kadangi sumažėjo oro uosto pelnas. Regioniuose oro uostuose dažnai mokesčiai vežėjams yra sumažinami dėl to, kad auks išauktų um, keleivių srautai. Regioniai oro uostai tikrai yra labai svarbus, atgaivinant mūsų ekonomiką ir užtikrinant, gerai, kad gerai veiktų transporto tinklai. Taigi raginu komisiją įsiklausyti į parlamento poziciją. Komisija turi būti drąsi ir imtis veiksmų, kurie būtų naudingi kelie, keleiviams, mūsų piliečiams, mūsų pramoniai, mūsų oro uostams. Vielen Dank, Herr Kollege. Labai dėkuoju ponui Bradbonui. Periname iš karto prie spontaniškų pasisakymų. Ir pirmasis kalbės ponas Kedi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pritariu praktiškai viskam, ką pasakė pranešėjas ir sveikinu jį iškėlus šią puikią iniciatyvą. Regioniai oro uostai be abejo vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų transporto e, susisiekimo e, tinkle ir jos būtina yra įtraukti į transeuropinių tinklų, transporto tinklų projektą. Jau buvo minėta, kad reikia padėti mažiems oro uostams. Labai svarbu yra užtikrinti, kad regioninio oro uostai galėtų veikti ir kad jų veikla būtų pelninga. Regioniniai oro uostai dažnai buvo sukurti dar tais laikais, kai neturėjome e, greitkelių, geležinkelių ir stambesnių oro uostų. Ir todėl gali dabar atrodyti, jog jie nėra reikalingi. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Mes turėtume juos sustiprinti ir juos plėsti. Tačiau jei akivaizdu, jog kai kurie regioniniai oro uostai e, nėra reikalingi, tokius jos reikėtų uždaryti, o ne finansuoti. Dėkuoju toliau, ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Regioninė aviacija yra labai svarbus veiksnys, kuris užtikrina piliečių judumą. Regioninių oro uostai vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant teritorinę sanglaudą ir e, tų regionų, kuriuose jie yra, ekonominį augimą. Ypač tuose regionuose, kurie neturi kitų susisiekimo e, maršrutų. Šie oro uostai tai pagerina prieigą prie šių regionų, tai reiškia, kad pritraukia daugiau turistų. Regioniniai oro uostai paprastai yra nutolę nuo didmiešių ir todėl dažnai jie nėra gerai uh, sujungti su did, didmiešiais transporto tinklais. Mums reikėtų sukurti veiksmingą logistikos e, tinklą. Be to, regioninio oro uostai turėtų būti raginami keistis geriausią praktiką ir patirtimi. Reikėtų daugiau dėmesio skirti šiam sektoriui tam, kad mes galėtume užtikrinti, jog regioninio oro uostai ir, regioninio oro uostai ir toliau teiktų geras paslaugas ir taip pat būtina be abejo rūpintis įvairių rūšių transportu. Dėkoju. Toliau ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Regioninė, regioninis oro eismas ir regioniniai oro uostai turėtų būti įtraukti mūsų regionų plėtros strategiją, nes jie gali padėti mums stiprinti šių regionų ekonominį augimą bei paskatinti didesnį integraciją. Bet nepamirškime, jog šios oro uostas būtina e, sujungti ir su kitais uh, su, su kitomis transporto rūšimis. Pavyzdžiui, reikėtų nutiesti prie jų geležinkelius ar kelius. Visuomenė nebus naudinga, jei aviacijos sektorius bus liberalizuojamas ir jei jame bus vadovaujamasi vien laisvos rinkos logika. Tai toks požiūris, beje, tai yra sektoriaus liberalizavimas pakenktų ir mūsų saugumui. Nepamirškime, kad dažnai, dažnai oro uostuose darbuotojai dirba netinkamomis sąlygomis ir taip, taip dažnai nutinka dėl pigių skrydžių bendrovių veiksmų. Dėkoju. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Europoje gyventojų tankumas yra gan didelis. Ir pačioje Europoje yra nemažai oro uostų. Veikia ne vien dideli oro uostai, bet ir e, mes turime nemažai regioninių oro uostų, kurie teikia paslaugas regionų gyventojams. Europos Sąjungoje mes puoselėjame piliečių judumą. O tam reikia paremti regioninius oro uostus. Labai svarbu yra suvokti, kad šie oro uostai turi savo ypatumų, kadangi jie veikia visiškai kitokių režimų nei didieji oro uostai, didieji transporto mazgai. Regioniniai oro uostai kaip minėjau, yra ypatingi ir, kaip sakė ponas Bradbonas, turime atsižvelgti į šiuos ypatumus ir užtikrinti, jog šie euro uostai galėtų sėkmingai funkcionuoti ir ateityje. Dėkuoju ponui Paška, toliau ponas Pietikainin. Pranešime kalbame apie tai, kad regioniniai oro uostai yra labai svarbus, jie vaidina svarbu vaidmenį regionuose. Pirmiausia, tai yra transporto mazgai ir kartu jie e, skatina ekonominį augimą regionuose. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, būtina susiekti regioninius rauostus, e, susijęti juos su kitais transporto maršrutais ir su kitomis transporto rušimis. Antras svarbu yra plėtoti pačius rauostus ir Trečia, ten, kur tose šalyse, kur veikia didieji oro uostai, didieji transporto mazgai, reikia pabrėžti, jog regioniniai oro uostai vaidina papildomą vaidmenį, kad jie gali papildyti didžiųjų oro uostų veiklą. Oro uostai turėtų veikti pelningai ir turėtų teikti veiksmingas paslaugas ir dėkoju ponui Bredvinui už jo bendradarbiavimą. Dėkoju ponui Pirker. Predengast. Keturi region, regioninio oro uostai, kurie veikia mano apygardoje, tikrai galėtų pasinaudoti šiame pranešime išdėstytomis mintimis ir aš sveikinu su tuo pranešėja. Džiaugiuosi, kad pranešėjas kalba ir apie vieno bagažo vieneto politiką. Ši politika yra naudinga vežėjams, tačiau mes žinome, kad nemažai regioninių oro uostų priklauso nuo mažminės priekybos. Ir e, dabar keliaiviai žino, kad jie gali į, į lėktuvo saloną įsinešti tik tai vieną bagažo vienetą ir dėl to jie negali, e, nenori e, nieko pirkti oro uostuose. Šią politiką reikėtų derinti visose ES valstybėse narėse. Taip pat e, e, tikiuosi, kad ateityje Šenono oro uostas galės tapti veiksmingų ir galės sėkmingai veikti. Prendergast zum Abschluss des Catch the Eye Verfahrens Herr Kollege Nikolescu. Ponas Nikolescu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bredborno pranešimas yra labai aktuolus dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, jame reikalaujama, kad komisija peržiūrėtų direktyvą, kurioje yra nustatytos pernigrieštos sąlygos, remintis kuriomis e, išduodama yra valstybės pagalba euro uostams. Reikia iš naujo peržiūrėti šios kriterijus ir viską supaprastinti. Antras dalykas - vieno, vienet, vieno bagažo vieneto politika. Ji yra labai svarbi Regioniniai oro uostai turėtų būti traukti į platesnį Europos e, oro susisiekimo tinklą. Tai būtų labai svarbu, nes tai galėtų prisidėti prie regiono ekonominio augimo. Norėčiau taip pat atkreipti sudėmėsi konstituojamosios dalies A punktą, kuriame kalbama apie tai, kad regioninių oro uostų dažnai yra nutolę nuo, e, nuo e, sostinės. Tai yra tiksliau, kalbant ten kalbama apie tai, jog būtina surasti tinkamesnį, reiškesnį regioninio oro uosto apibrėžimą. Ačiū, ponia Nikolesku. Dabar diskusiją užbaigs komisijos narys Degucht. Ačiū, ponia pirmininkė ir visiems parlamento nariams. Džiaugiuosi pono Bredbrano pranešimu dėl regioninių oro uostų ir oro paslaugų ateities Europos Sąjungoje. Jis labai gerai papildo komisijos oro uostų paketą, kuris pristatytas rugsėjo mėnesį, užtikrinant, kad oro uostai netaptų bendro dangaus Europoje kamščiu ir kad regionai pasinaudotų aviacijos bendrąją rinką, dėl ko kelionių ES padaugėjo oro uostai, e, regioniai oro uostai sujungia piliečius, leidžia jiems e, keliauti. Šarterinės oro linijos keliauja į turistinės e, vietas, pagerėja verslo sujungimo galimybės ir visas sektorius užtikrina augimą, prisideda prie augimo regionuose. Noriu pakomentuoti svarbiausias politikos rytis. Atitinkami komisijos direktoratai galvo, žvelgia į e, valstybės paramos gairias skirt, e, skirtas regionių oro uostų paramai. Regionių oro uostų vaidmuo teritorinėje sanglaudoje turi išlikti svarbiausias principas peržiūrint e, tas sąlygas. Negalime ignoruoti faktų, tačiau kad neleisnos subsidijos iškraipo konkurenciją. Turime sustarti dėl bendrų paprastų taisyklių, dėl ES aviacijos rinkos tvarumo. Jūsų, į jūsų pranešimą, žinoma, atsižvelgsime toje peržiūroje. Kai kurios oro linijas e, e, riboja, kiek galima e, bagažo neštis į lėktuvą. Ir atrodo, kad keleiviai yra sumišę dėl tokio politikos taikymo griežtumo. Komisijos tyrimas e, per savo tyrimo vertinimą, peržiūrint oro keleivių teisų reglamentą 261-264 ir pradėjo viešas konsultacijas, kas leis e, prisidėti suinteresuotams pusėms. Kai kalbama apie poveikį mažminiai priekybai oro uostose, tai daugiausia verslo santykių e, klausimas tarp oro linijų, oro uostų ir prekybininkų. Jeigu yra konkurencijos problemų, jas reikia spręsti, bet ne per keleivių teisės aktus. Pranešime kalbama apie e, skrydžio laikų reglamento. Na, žinoma, mes nenorime regionės oro e, linijas išstumti iš, rink, iš rinkos, tačiau padidinti e, oro uosto galim, pajėgumus. Komisija atmetė kai kurias galimybės, pavyzdžiui, e, tam tikras konfiskacijas ar dėl to, kad regionės oro linijos turi e, savo vaidmenį ir pasiūlymai šią prasme yra svarstami taryboje ir parlamente. Intermodalumas ir transporto politikos esmė. Pranešime kalbama, kad e, reikia atsižvelgti ir vienus oro uostus ateities transeuropinių transporto tinklų politikos rėmose. Tai yra TNT politikos esmė, siekiant užtikrinti, kad oro uostai būtų sujungti su visų transporto tinklus. Tačiau turime žvelgti toliau negu infrastruktūra. Reikia technologijų ir naujoviškų paslaugų. Ir e, reikia integruotų bilietų pardavimų sistemų. E, Dėkuoju parlamentu už jos susidomėjimą šią sritimį ir paramą. Komisija supranta, kad kai kurios oro linijos taiko praktiką pridėdamos papildomus mokesčius parduodant bilietus. E, pavyzdžiui, kai įmamas mokestis už debeto ar kredito kortelės panaudojimą. Komisija parengs tyrimą apie e, bilietų kainas ir kai kurios oro linijos primeta, prideda mokestį priklausomai nuo mokėjimo būdo. Ir Nu, ne visiems klientams prieinamos visos mokėjimo priemonės, todėl šitą e, problemą reikia aptarti su valstybėmis narėmis e, ir aptarti, kas gali būti leidžiama ar neleidžiama pagal asmus teisės aktus. Eurostai yra labai svarbus e, kaip augimo šaltinis. Mes visi esame iš įvairių Europos regionų ir žinom, suprantame, kad nutolę regionai turi būti sujungti kažkaip su centrinėmis zonomis. Ir pabaigai noriu padėkoti Jums už įdomią diskusiją šio labai svarbiu klausimu. Komisija laukės diskusijos dėl oro uostų paketo. Ačiū, ponia pirmininkė ir gerbėjim kolegos. Ačiū komisarui. Baigiame diskusiją šio klausimu. Noriu pasakyti, kad pono Bradburno pranešime yra e, ratom skyrius susijęs su klaiduoti teismas susijęs su e, tam tikromis kalbinėmis versijomis. Na, šiandien darbą baigiame, o rydieną posėdis tęsis nuo 9 valandos. E, labos nakties.